Good afternoon. Labą dieną. Sveiki susirinkę į mūsų posėdį, kuris labai svarbus. Pirmiausia, pirmas darbo tvarkės klausimas, tai yra pačios darbo tvarkės patvirtinimas. Kadangi nematau prieštaraujančių, tai skelbiu darbo atvarkę patvirtinti. Antra. Pirmininko pranešimai ir 24 rugsėjo koordinatorių sprendimai. Prašau visų tylos. Jūs galite juos e, rasti aplankę. Jeigu neturite pastabų, tai tada tvirtiname. Trečias klausimas tai yra diskusija dėl Jungtinės karalystės išstojimo. Praėjusią savaitę komisija pristatė komitetui savo pasiūlymą dėl atskiro reglamento susijusio su 2020 metų biudžetu. Pagal reglamentą Junktinė karalystė ir naudos gavėjai galės dalyvauti svarbiausiose programuose su sąlyga, jeigu Junktinė karalystė prisidės prie finansavimo, tai yra mokės įnašus ir dalyvaus audite bei kontrolėje. Mes visi esame suinteresuoti, kad Junktinė karalystė tvarkingai išstotų iš Europos Sąjungos ir tokia nepaprastoji priemonė suteiks galimybę net išstojant be susitarimo tęsti darbus. Todėl prašoma parlamento pritarti reglamento projektui. Dabar norėčiau suteikti žodį frakcijų, politinių frakcijų koordinatoriams, jeigu jie nori pasisakyti. Jeigu jie nenori pasisakyti, tada klausiu, ar komiteto nariai nori pasisakyti. Atrodo, kad niekas nenori pasakyti. Tada pasakysiu, kad savo pakeitimus siūskite iki spalio antros dienos 16 valandos, tai yra rytoj. Ir atkreipkite dėmesį į tai, kad įmanoma teikti pakeitimą dėl nesutikimo su komisijos pasiūlymu. Procedūrų požiūriu. Po balsuoti mes e, galėsime tik tai tada, jeigu gausime oficialų kreipimąsi ir e, oficialiai, e, oficialų nurodymą dėl tarybos reglamento. Bet aš suprantu, kad tai bus pačiu artimiausiu metu ir mes balsuoti turėtume spalio 14. Na, dabar balsavimas. Pirmiausiai taisomasis biudžetas numeris 4 ir gal išbandykime, kaip veikia elektroninė balsavimo sistema tiesiog e, nuspauskite vieną iš mygtukų. Kągi, 34 balsavo, viskas aišku, balsuoti baigiame. Taigi, ketvirtas darbo tvarkės klausimas ir tai yra taisomasis biudžetas numeris 4. Pone Havarth, jums žodis. Ačiū, pona pirmininkė. Tiesiog noriu paaiškinti, kad atsiimtas septintasis pakeitimas dėl 25 kategorijos išlaidų. Ir mes tikimės, kad bus susitarta dėl to, kaip veiksime išstojus jungtiniai karalystiai. Aš manau, kad situacija keisis ir biudžetas keisis palyginti su tuo biudžeto projektu, kuris pasirodė kovo 25 dieną. Na kągi, tada pradėkime balsuoti rankų pakelimu. A, taip, pana. Vienas, du, šešiolika. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinti. Mm. Toliau pakeitimai dėl rezoliucijos projekto. Pakeitimai, taigi balsuosime už visą grupę pakeitimų. Taip, dėl to aš ir galvojau, kad reikėtų balsuoti už kiekvieną pakeitimą, bet bet kuriuo atveju. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antras pakeitimas už prieš susilaikę, patvirtinta. Trečias pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu teikia pranešėjas už prieš susilaikę, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas už prieš susilaikę, patvirtinta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Septintas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau vardinis balsavimas dėl galutinio pranešimo. Balsuojame. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiama. 30 už 5 susilaikė. Patvirtinta. Sveikinau. Pona Howardą. parengus gerą pranešimą. Toliau, penktojasis darbo tvarkės punktimas ir tai yra um, sprendimas dėl mobilizuotų lankstumo priemonės sumų. Balsuojame už antrą pakeitimą, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečias pakeitimas, Pirmininkas atsiprašo. Ketvirtas pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, atmesta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Septintas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Konstatuojamoji dalis, pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta galutinis balsavimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti dėl viso pranešimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiama. 30 už, 3 prieš, 4 susilaikė. Patvirtinta. Šeštas darbo tvarkės punktas – Tai yra trečiasis skirsnis prašymai dėl perkelimų, jokių prašymų nebuvo, todėl galima pereiti prie septinto darbo atvarkės punkto. Kiti klausimai, ponas Fernandės, dėl prašymų dėl perkelimo. Dėkuoju, pirmininkė. Kalbėsiu portugališkai. Perkelimai iš abie, iš kitų skirsnių 2020 metų biudžetą ir tai yra perkelimai susiję su pastatų išlaikymo ir priežiūros lėšomis. Ir uh, būtent tų pastatų, kurie yra Briuselėje, skirta 3 milijonai eurų. Tai bus perkelta iš kitų biudžeto eilučių. Uh, ir jiems skirtų asignavimų siūlau balsuoti teigiamai. Ačiū. Šešėliniai pranešėjai, ar jūs norite pasisakyti? Jeigu ne, tada balsuokime. Balsuosime elektroniniu būdu, balsuoti pradedam. Ar visi balsavote? Baigiame balsuotą. 32 už, 6 prieš patvirtinta. Pastatų politika, aštuntas darbo tvarkės klausimas. Nėra tokių klausimų, todėl pereikime prie devintojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra ginčytinas gana klausimas. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad mūsų posėdis būtent dėl šio darbo tvarkės klausimo yra labai svarbus, nes reikės balsuoti dėl 1365 pakeitimų, kuriuos pakeitė komitetai ir individualūs nariai. Taigi pranešėja yra Monika Holmeier, taip pat um, Aider Rubial. Ir per pastaruosius mėnesius ir paskutinėmis valandomis buvo daug dirbama, pridėtos kelios rezoliucijos ir konkretus dokumentai. Konkrečiai tai yra dokumentai dėl kompromisinių pasiūlymų. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjams kad e, galėtų pristatyti savo nuomonę ir taip pat kompromisinius pasiūlymus. Pone Holmeier. Mielas pirmininkė, aš tikrai dabar nemėginsiu pristatyti daugiau nei 1300 pakeitimų turinio, tik naudodamas progą noriu padėkoti šešėliams pranešėjams, patarėjams, padėjėjams ir pirmiausia sekretariato darbuotojams, kurie mums tikrai e, labai pagelbėjo šį pranešimą rengiant. Manau, kad tikrai sutarėme dėl priimtino kompromiso. Ir e, žinoma, tarybos e, planavimas buvo nukreiptas priešinga linkme ir taryba turbūt nelabai apsidžiaugs dėl mūsų kompromiso. Pagrindinės temos yra klimato kaita, naujosios technologijos, vystamoji pagalbą, aplinkosaugą, jaunimo politikos e, sritis, e, nevardijant e, atskirų jos sudėdamųjų dalių, taip pat kaiminystės politikos priemonė turėtų būti sustiprinta. Mes taip pat remiamės tarybos nutarimais dėl migrantų ir pabėgėlių, dėl AMIF, nes manau, kad tikrai reikia skirti pakankamai lėšų, kad galėtume tinkamomis sąlygomis priimti migrantus. Taigi tiek būtų labai trumpai ir dar kartą noriu padėkoti visiems už pagalbą. Gracias, Labai ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti šešėliams panešėjams kitų frakcijų. Už bendrą darbą buvo pakankamai lengva susitarti tam, kad mes galėtume padėti gyveninti biudžetą, vykdyti biudžetą ir veikti pagal prioritetus, dėl kurių susidarėjome ir dėl kurių susidarė tai institucijos tiek parlamentas, tiek komisija, taip pat ir taryba. Ir visas agentūras, reikia paminėti kitas institucijas, niekuomet negalėsime įgyvendinti biudžeto, jeigu neturėsime gerui veikiančių uh, agentūrų, kurios gautų pakankamai, e, turėtų pakankamai darbuotojų, turėtų geras struktūras. Dar norėčiau dėl kitų skyrių kai ką patikslinti. Mes sutarėme e, atsisakyti tarybos siūlomų sumažinimų ir laikydamasi džentelmeno susarimo uh, E, parlamentas nelietė tarybos e, biudžeto ir tikimės, kad džentelmenų sustarimas galios iki pabaigos visiems kitiems skiriams ir institucijams. Tikimės, kad tas principas išliks e, ir visose kitose srityse. Taigi dabar balsuokime. Dėkuoju. Prasideda balsavimas kad visiems būtų aišku, pasakysiu, kad tai yra nauja ir man ir kitiems, dabar e, pirmoji A biudžeto kategorija, iškart suklydau, 2, 3, 4, 5, paskui specialios priemonės PPA, e, pirmas skirsnis, antras skirsnis ir taip toliau. Čia Pirmoji A kategorija. Balsuojame dėl kompromiso pirmo A, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau rezervai. Ekon 6138, kas už, čia prieš, susilaikė, patvirtinta. Ekon 6139, kas už, prieš susilaikę priimta. Eilutės guė. A2, 4, 3 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Guė A2, 4, 5, už, prieš, susilaikę, atmesta. Guo 8159 už prieš susilaikė atmestą. 8133 Guo už prieš susilaikė atmestą. Toliau pastabos. Guo 8148 kas už prieš susilaikę atmestą atmesta. Ample 5664, kas už, prieš, susilaikė, priimta. NV5442, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Renew 7439, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Renew 7437, kas už, prieš, susilaikę. Man atrodo, kad reikia pasitikrinti, reikėtų balsuoti vardiniu būdu. Prašom balsuoti. Renew 7437. Balsavimas baigiamas. 19 už, 18 prieš, vienas sulaikė, tai reiškia patvirtinta. E, tai reiškia labai, labai, labai per plauką. 7, 4, 3, 8, kas už, prieš, Taip pat reikia pasitikrinti, balsuokime elektroninis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau e EPP 7035. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. GUE 8124, toks pat kaip biudžeto 4463, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. E EPP 7033, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Žalieji 7, 6, 8, 4. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Renew 7, 4, 4, 0. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Patvirtinta pasteiso pirmininkas. atsiprašau. Vienas B kategorija. E, kompromisas susijęs su antrašinė dalimkas už prieš susilaikę patvirtintą eilučių sukūrimas GU8160, kas už prieš susilaikė atmesta. Dėl pastabų GUE 8105, e, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Toliau buč 4386, toks pat kaip Rinių 7433 ir socialistų 7233, kas už, prieš, susilaikė atmesta susilaikė priimta. Baigėme balsuoti dėl pirmos B kategorijos, toliau antroji kategorija. Pirmiausia, kompromisas e, antroji antrašinė dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau eilutės naujos GU8247. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Guo 8248, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Biudžetas 4277, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Pastabos Guo 8241, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. GUE 8088, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. NV 5464, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Biudžetas 4486 už prieš susilaikė atmesta. Biudžetas 4412 kas už prieš susilaikė atmesta. Renew 7443 kas už prieš susilaikė patvirtinta. Renew 7441 kas už prieš susilaikė, patvirtinta. Renew 7442, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Balsavome dėl antros, antrašinės dalies, dabar trečioji kompromisas, kas už, pagal trečią kategoriją, kompromisą prieš, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau eilutės G8081, e kas už, prieš, susilaikė, atmesta, libe. 5892 yra tas pats, kas socialistų 7394, kas už, prieš, manau, kad reikia pasitikrinti, nes neaiškus rezultatas, balsuokite. 5892. Balsavimas baigtas atmesta. Žalieji 7685. Kas už? Tikriausiai toks pat rezultatas. 7685. Nereikia dėl to balsuoti vis tik tai. Teisingai pastebėjote. Gerai, kartoju. Žaliųjų 7685. Vis tik reikia balsuoti. Reikia balsuoti elektroniniu būdu. Prašom. Balsavimas baigtas. Dabar jau tikrai baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Toliau guoja 8240. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Toliau FEM 6208, tas pats, kas žalių 7680 ir Libė 5839, kas už prieš e, balsuosime vėl elektroniniu būdu, rezultatas neaiškus, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Atmestas. Libe 5842, tas pas kaip 6218 moterų reikalų komiteto, tai ir žalių 7681, kas už, prieš, e, balsuojame elektroniniu būdu, balsavimas kelbiu pradėta, ar visi balsavote? Balsavimas baigtas, atmesta. Thank you. Moterų reikalų komitetas 6208, taip pat žaliųjų 7680, e, kas už, prieš, susilaikė. Turime balsuoti elektroniniu būdu, prašom. Ar visi balsavote? Samas baigtas. Atmestam. Toliau. E, dalyjamos eilutės, lybė 5890. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Socialistai 7393. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Lybė 5891. Kas už? Prieš prieš susilaikė atmesta. Socialistų 7392, kas už prieš susilaikė atmesta. Balsavimą dėl trečios kategorijos baigėme. Po trijų būna keturi, atrodo, kad šiuo atveju taip pat tas pats bus. That's correct. They're all. They all you try to destabilize me. <laughs> so we, we go to four. The vote on compromise heading four. Dabar balsuojame dėl kompromisinės e, ketvirtosios išlaidų kategorijos už prieš susilaiko pritarta. G8231. Kas už? Prieš susilaiko atmestą. žaliųjų 7661, kas už, kas prieš, susilaiko atmest. Afet 5388, kas už, prieš, susilaiko atmestą. SND 7248, identiškas biudžeto 4347 pakeitimui, kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. EPP 7123 su, su žodinė pataisa, kurią pranešėjas teikia, jos tekstas jums išdalintas, ar visi perskaitėte ir susipažinote, kas už prieš susilaiko atmestą naujų, naujos eilutės FEM 6211, žaliųjų 7683, e, kas už prieš susilaiko atmestą. Pastabos e, ekonomikos komiteto 6120, kas už, kas prieš. Balsuojame elektroniniu būdu, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Ar visi balsavote? Atmesta. AFET 5382. Kas už? Kas už? AFET 5382. Kas prieš? Susilaiko pritarta. AFET 5320, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dėvė 5731, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. AFET 5322, DV 5721. Ne, tik dėl užsienio reikalų komiteto pakeitimų balsuojame 5-3-2. Kas už? Prieš susilaiko pritartą. 9-5-7-2-1. <clears throat> Kas už? Prieš susilaiko pritartą. AFET 5-3-2-3. Kas už? kas prieš susilaiko pritarta. Afet 5324, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Afet 53284, kas už, kas prieš susilaiko atmestų. AFET 5390, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Renijų 7427, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Baigiame balsuoti dėl ketvirtosios išlaidų kategorijos. Dabar periname prie Heading. Penktosios išlaidų kategorijos. Kompromisas ir papildomos išlaidos, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. naujas penktos išlaidų kategorijos eilutės, biudžeto 4277 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Renew prie pastabų 7432, e, tas pats kaip biudžeto 4384, e, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, nes balsavimo rezultatas neaiškus. Pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. AFET 5319, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl specialiųjų priemonių. Gūja 8190, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dabar perkime prie bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų. Balsuojame dėl viso pakeitimų rinkinio, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. E, siūlymas išbraukti eilutės, guja 8004 ir ID 7703, kas už prieš susilaiko atmesta. Taip, dėl eilučių išbraukimo. Visi Suprantame, dėl ko balsuojame. Guoja 8067, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dabar turime kompromisus dėl mokėjimų, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Baigiame balsuoti dėl e, trečiojo skirsnio, dabar pirmasis skirsnis Europos parlamentas. Pirmiausiai balsuosime dėl kompromisinių pakeitimų. Kas už? Prieš susilaiko pritarta atskiras balsavimas imko 6359. Kas už? Ne, balsuosime kartu imko 6359 ir imko 6360. Balsuojame dėl abiejų pakeitimų kartu, kas už, kas prieš. Susilaiko atmestą. biudžeto komiteto pakeitimus. Norite pasitikrinti dėl IMCO 6359 ir e, IMCO 6360 elektroniniu būdu. Pradame balsuoti. IMCO 6359, IMCO 6360. Vis dar galite balsuoti, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta Biudžeto pakeitimas 4331 su žodinė pataisa, kurią teikia pranešėjas, kas už prieš susilaiko pritarta. Imko pakeitimas 6359, kas už prieš susilaiko atmesta. Viskas. Ačiū. Kiti skirsniai dabar, pirmiausiai vadovų tarybos biudžetas. Balsuosime dėl visų pakeitimų kartu. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Europos teisingumo teismas. Balsuome dėl kompromisinių pakeitimų, kas už prieš susilaiko pritarta. Auditorumai. Balsuome dėl kompromisinių pakeitimų, kas už prieš susilaiko pritarta. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, taip pat kompromisiniai pakeitimai, kas už prieš susilaiko pritarta. Regionų komitetas, kompromisiniai pakeitimai, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Europos ombudsmeno tarnybą. Vėl balsuojame dėl kompromisinių pakeitimų, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. Europos duomenų apsaugos priežos institucija, kompromisiniai pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Europos išės veiksmų tarnyba, kompromisiniai pakeitimai, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Atskiras balsavimas dėl AFET pakeitimo numeris 5392, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Tokiu būdu baigiame balsuoti dėl kitų skirsnių ir baigiame balsuoti apskritai. Žinoma, noriu pasveikinti, dar palaukite, kol e, galėsite pakelti ragelį. Pone Holma ir pone Guardija Zabal noriu padėkoti už įdėtas pastangas. Dabar tik prašau e, dar kol kas nepabėgti visų. Noriu suteikti žodį ponui IRL komisijos atstovui. Ar norėtumėte pakomentuoti? Prašau visų dėmesio. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodžią. Aš susilauks susilaikysiu nuo detalių komentarų šiandien po tokio sėkmingo balsavimo ir aš manau, kad visai būtų tinkama komisijai taip pat pasveikinti abu pranešėjus, parengus sėkmingą pranešimą, pasveikinti su sėkmingo balsavimo rezultatais ir džiugu, kad parlamentas taip greitai suformavo ir patvirtino savo poziciją. Įspūdinga buvo matyti. Gal tik tai keletas tokių preliminarių pastabų. Jūs žinote, kad kiekvienais metais komisija pateikia savo labai išsamius komentarus dėl pozicijų savo vykdomajame rašte E, kuris skelbiamas labai greitai po to, kai spalio plenarinėje sesijoje balsuojama dėl viso biudžeto. Noriu komiteto nariams padėkoti, kad pritarėte tokiam didžiuliam skaičiui pakeitimų, taip pat ir kompromisinių pakeitimų, kurių dėka atstatysime mokėjimų lygį, o komisijai tai nepaprastai svarbu. Taip pat man malonu, kad pranešėja atsižvelgė į pasirengimo narystai svarbą ir atitinkamus asignavimus projektams. Turiu galvoje tik tuos projektus, kurie priklauso A ir B kategorijai. Tik tų šių kategorijų projektai bus išlaikyti ir už tai noriu atskirai padėkoti pranešėjams, nes dabar tikrai palengvės darbas. Ir galiausia, aš aišku rizikuoju šiek tiek, bet pakartosiu, kad tai labai ambicingas dokumentų rinkinys ir parlamentas bei komisija norėtų, kad taryba nepamatuotai, nepagristai nemažintų finansavimo lygio. Todėl nekantrai laukiu labai įdomių trialogo susitikimų o komisija savo ruoštų pažada būti sąžiningų tarpininkų tose dėrybose. Ačiū. Pirmininkas. Ar pranešėjai, ar vienas iš pranešėjų, ar abu du norėtų pakomentuoti, ponia Holmeier. Pirmiausia, ačiū komisijai. Už bendradarbiavimą. Komisija tikrai mums pagelbėjo kai kuriais klausimais, ypač e, susijusiais su es biudžeto lėšų įsisavinimu ir galimybę teikti paraiškas, nes iš tiesų situacija tikrai nėra labai maloni, kuomet paraiškos yra teikiamos, o komisija kitą dieną praneša, kad na, tų lėšų vis tiek negalima įsisavinti. Džiaugiuosi, kad komisija čia stoja mūsų pusė, nes iš tiesų čia kalbame būtent apie E, jos pinigus, kuriuos reikia išleisti. Linkiu tikrai visokiojo pasakmės lakvirčio 15 dieną. Taip, prieš e, e, baigiant šį mūsų posėdį noriu Jums priminti, kad rezoliucija papildanti biudžeto pakeitimus bus svartoma ir balsuojama dėl jos spalio 14 dieną. Trialogo posėdžiai numatyti spalio 16 ir lapkričio 7 dieną. Toliau parlamento plenarinės sesijos Strasbūrė spalio 23 dieną ketinama balsuoti ir svarstyti šį biudžeto projektą, o pirmasis um, taikinimo komiteto posėdis numatytas čia parlamente lapkričio ketvirtą dieną. Dabar dėl kitų posėdžių. O Taip jūs teisingai pastebėjote, kad trejato dėrybos vyks spalio 16 ir lapkričio 7, o taikinimo komitetas susitiks lapkričio 4. Pirmasis taikinimo posėdis įvyks lapkričio 4 dieną po pietų. Mūsų kiti posėdžiai. Aišku, viskas priklausys nuo klausimų. Pirmiausia, tai ponas Hanas, kuris atvyks ketvirtadienį, rytoj ponia Ferrera ir ketvirtadienį ponas Gentilionai ir dar ponas Dombrovskis kitą antradienį. Ačiū visiems, iki pasimatymo. Riusciamo a qua.